mėnesį. Kitas posėdis įvyks rytoj, ketvirtadienį, gruodžio 17 dieną, nuo 9 val. iki 1 ir nuo 3 iki 5 val. Darbo atvarkė paskelbta e, kaip šios e, sesijos dalis.